Mes gavome septynis rezoliucijų projektus, dėl kurių balsuosime po rytinių diskusijų, kadangi diskusija labai svarbi, mes periname prie kito klausimo, tai yra Saudo Arabija Raifo Badavi atvejs. Ir dabar iš karto noriu suteikti žodį ponai Lochebilar. Raif Badavi kankinimas buvo atidėtas dėl, dėl jos sveikatos e, būklės. Bet, bet įsivaizduokite, dabar šitas sergantis žmogus turės iškesti kankinimus, kai tik tai truputėlį pasveiks. Apie virš šimto smūgių bizūnų. Ir šio atveju mes rezoliucijoje raginame poną vadovį paleisti ir be jokių sąlygų žmonių teisų aktyvistai yra dabar suimti Saudo Arabijoje ir žmogaus teisės bei žodžio laisvė ten yra nuolat gniaužiama. Varit Abu Alkai buvo taip pat nubausas 15 metų bausme. Aš sudariau sąrašą visų tų žmogaus teisų aktyvistų, kurie dabar yra persekiojami Saudarabijoje. Labai ačiū. Ponės damos, vieną minutę. Ačiū. Ačiū Saudo Arabija, kuri yra šalis, kuri priklauso Junktinių tautų žmogaus teisų tarybai ir taip pat prisideda kovoje su terorizmu. Saudo Arabija turi atsiriboti nuo islamo valstybės vykdomos praktikos. Matome daug mums neprimtinų dalykų ir ši šalis neturi užsimti ekstremaliu islamu, neturi puoselti ekstremalaus islamo. Ir Matome, kad daug yra įkalintų aktyvistų. Raifas Badavi yra žmogus, kuris yra vienas iš tokių nukentėjusiųjų. Suprantame, kad e, šalis išgyvena tam tikrą perinamąjį laikotarpį ir aš manau, kad Europa galiausiai parodys, kad Saudo Arabijai, kad ji negali išlikti Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos narė, jeigu nieko nedarys Raifo Badavi atžvilgių. Kolegos komisijos nariai, Saudo Arabijos uh, blogeris Raif Badawi po pirmojo nuplakimo medicinos apžiūros metu buvo diagnozuotas kaip negalintis ištverti kito plakimo etapo, o jam numatytas tūkstantis skirčių. Tai yra iš tiesų barbariškas metodas ir visiškas uh, Saudo Arabijos vyriausybės žmogaus teisų deklaracijos ir konvencijos nepaisimas, beje, jie ją pasirašė. Be to, Saudo Arabija yra ir e, atitinkamos žmogaus teisų grupės, kuri sudaryta su Europos Sąjunga narė. Tai yra tikras farsas, nes Saudo Arabija nuolatos pažeidinėjimo žmogaus teisės ir aš kviečiu visas, visų frakcijų narius pritarti uh, rezoliucijai, kuri yra pasiūlyta, nes mes turime vieningai pasmerkti tokius baisius aktus ir įvertinti iš naujo mūsų santykius su Saudo Arabija, kuri tikrai nėra patikima partnerė, patikima sąjungininkė kaip islamo valstybė kuri tik dešimtmečius eksportuotoje tapo um, islamo idėjų. Ir mes tikrai labai griežtai re, e, smerkėme tokius veiksmus, kuriuom beje pritarė islamo valstybė. Ačiū. Toliau a, ponas Korao. Ačiū, ponė pirmininkė. Raifo Badevi, blogerio ir kitų Saudo Arabijos liberalų išlaisvinimas yra absoliučiai būtinas. Taip nebegali būti plankamas toliau dėl savo sveikatos būklės ir uh, mes. Uh, Turime ne tik pasmerkti, bet ir reikalauti, kad uh, vadovy būtų paleistas į laisvę. Tačiau reikia pagalvoti plačiau ir plačiau įvertinti mūsų santykius su Saudo Arabija, kuri nuolatos pažeidinėja tarptautinę teisę ir pažeidinėja žmogaus teisės. Tai reiškia, kad mes susidūrę su valstybė, kuri yra mūsų sąjungė, bet to, sąjungininkė, bet to pačiu elgesi nepriimtinai, mes um, veidmainiaujame. Viena vertus mes kalbame apie kovą su terorizmu, kita vertus toleruojame tokius dalykus. Kaip mes galime tokią valstybę, kuri numato fizinės bausmes už uh, informacijos laisvę, laikyti savo uh, sąjungininkę ir bičiulę. Ačiū toliau, ponia Kauzo Permi. Ačiū, ponia pirmininkė. Turime laikytis ryštingos pozicijos reikalaudami badavį paleidimo. Tūkstantis rimbo kirčių vien dėl to, kad jisai skelbė savo nuomonę internete yra nepriimtina bausmė. Jisai kalbėjo apie moterų teisės, apie kitas problemas, kurio, kurios sutinkamos Saudo Arabija. Aš manau, kad mes visi turime kovoti. Kanclerė Angela Merkel, kurios moralinė e, pozicija yra tokia tvirta Graikijos skolos atveju turėtų užimti nemažiau tvirtą poziciją ir šiuo atveju. Davidas Cameronas, jis pareiškė didelį apgailestavimą. Barackas Obama taip pat išreiškė apgailestavimą ir užuojautą mirus Saudo Arabijos karaliui. Taigi, mes visi elgiamės kaip veidmainiai bendradarbiaudami su Saudo Arabijos režimu. Mes esame silpnavaliai ir negalima a, pripažinti teroristinių Saudo Arabijos veiksmų. Toliau a, ponas Venderhoza. Ačiū. E, šitie a, teisėjai, kurie dabar nuteisė, a, padavė tūkstančių, a, tūkstančių kirčių lasdą. A, A, jie tam nežinojo, kokią bangą sukels. Ir, ir dabar a, Saudo Arabijos liberalai bei žmogaus teisų aktyvistai būtent stengiasi reikšti savo nuomonę ir labai smarkiai suaktyjo. Ir visas pasaulis pamatė, a, kaip Saudo Arabijoje pritaikomas tokios bausmės, kaip pavyzdžiui nukirzinimas arba, arba nuplakimas, būtent siekiant atgrasyti nuo panašios veiklos kitus žmonės. Mes matome, kad tokios bausmės yra taikomos e, ir teroristinės organizacijoje ir mes manome, kad tai yra neteisėta veikla. O šiuo atveju mes žiūrime, kad tai yra Saudo Arabija, kurie laiko save pakankamai pažangę šalim ir taiko tas pačias bausmės. Taigi aš, aš manau, kad mes turėtume susijęti šią situaciją su mūsų saugumo interesais. Ir mes neturėtume leisti, kad būtų taikomi tokie metodai, kurie pažeidžia žmogaus teisės. Mes turime užtikrinti e, valstybių stabilumą, būtent savo saugumo sumetimais, o tas stabilumas užtikrinamas tik tai e, laikantis žmogaus teisų. Jums e, Melinos kortelės klausimas. Panas Vaigelis užduoda Jums klausimą. Atsakysite jį? Gerbiamas kolega. Savo kalboje jūs taip pat kalbėjote apie a, sunkumus, su kuriais mes susidurime Europos parlamente ir apskritai ES požiūryje į žmogaus teisų padėtę. Yra daugybė valstybių, kurioje žmogaus teisės yra pažeidžiamos Izraelija, Marokė ir kitose valstybėse. Ir mes laikome tas valstybės draugiškomis partnerėmis, E, yra sudaryti įvairių sutartį su valstybėmis. Ar jūs nemanote, kad tai yra geriausias, būtent tinkamiausias laikas, kad mes parlamente aiškiai pasakytume savo požiūrį į žmogaus teisės ir kaip mes parodysime ateityje, kad mes giname tas teisės, ypač kad tokių valstybių atveju. Aš, jūs esate teisus. Aš manau, kad žmogaus teisės yra atskira tema. Ir mes negalime susijęti žmogaus teisų pažeidinėjimų su kitomis temomis. Ir Mes matome, kad kai, kai kuriais atvejais e, atsižvelgimas į tą žmogaus teisės e, sukelia papildomų problemų. Ir mes turėtume e, aptarti šios klausimus, remdami savo politiniais interesais. Ponas Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. APP frakcija reikalauja, kad Saudo Arabijos valdžia atšauktų pono badavai nuplakimo bausmę ir numatytų kitą bausmę vietoj to. Už žodžio laisvę tai bausti negalime. Mūsų frakcija nepasirašė e, po rezoliuciją, kurią parengė kitos frakcijos, o pagrindinė priežastis yra ta, kad bendroji rezoliucija siūlo e, steigia, kad ir Islamo valstybė, ir Saudo Arabija vykdo tą pačią veiklą. Tai yra neteisinga, tai yra klaida. Europos parlamento delegacija vyks į Riadą rytoj. Mūsų kolegos vyksta Islamo valstybę, ar tai yra tiesa, ar tai realiai vyksta. Ir dėja, matau, kad du pasiūlymai, kurios pateikė EPP frakcija dėl atvejų skubos tvarka, dėl Nadijos Avčenko, kitas buvo siūlymas dėl totorių Kryme, kurie yra persekiojami Maskvos. Tie du atvejai dėja buvo atmesti, jie buvo laikomi neaktualiais. Ačiū, ponas Kelam, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Raifo Badavi atvejais nusipelno dėmesio visi. Yra sunerime dėl jo įkalinimo bausmės už veiklą, už tai, kad puoselė žmogaus teisę savo šalyje. Tūkstantis kirčių yra barbariškas sprendimas tai prilyksta mirties bausmiai. Saudo Arabija ratifikavusi yra Junktinių tautų konvenciją dėl kankinimų ir ten yra draudžiamos kūno bausmės. Aš labai tikiuosi, kad šiose diskusijose bus nusiųstas labai įtikinamas signalas Saudo Arabijos valdžiai, kad jie atšauktų tą plakimo bausmę ir atmestų kaltinimus ponai badaviai ir užtikrintų jam tinkamas sąlygas. Mes taip pat sveikiname teismų reformas, kurios jau yra prasidėjusios Saudo Arabijoje. Ir aš raginu naujai karaliai, karalių imtis visko, kad būtų apsaugotos piliečių teisės ir laisvės. Ačiū. Dėkoju, Ričardas Hauitas. Pone pirmininkė, nuplakimas yra kankinimas. Kankinimas yra žmogaus teisų pažydimas. Nuplakimas, e, e tinkla, tinklašninko veikla yra žodžio laisvės išraiška ir dabar yra pažeista to žmogaus teisė į e, laisvą išraišką. Pitnaučiaujama pažeidžiamos jo žmogaus teisės ir mes visi turime jausti tą skausmą ir veikti. Jo žmona ir kiti artimieji pasakė, kad jis kenčia taip smarkiai, kad net negali apie tai kalbėti ir vieninteliai žodžiai, kuriuos jisai pasakė, uh, yra tai, kad jisai sunerimęs dėl savo vaikų. Jis prašė malonės, tačiau jam uždraustas, uždraustas susi, susitikti su artimaisiais. Šiandien mes reikalaujame, kad tai būtų padaryta, kai ES paskelbė pirmadienį, kad bendradarbiaus su Saudo Arabija kovoje su terorizmu, turime nepamiršti, kad Raifas Badari yra laikomas teroristu Saudo Arabijoje. Taigi terorizmas reiškia viską Saudo Arabijoje Taigi išlaisvinkime Raifą, išlaisvinkime Raifą. Domnu Henkel, un minut. Labai ačiū, ponas Henkel. Vieną minutę. Ponės ir ponai, ponė pirmininkė, jau buvo pasakyta, kad padavio atvejis yra tipiškas Saudo Arabijai. Aš, kaip Amnesty International nu, ilgalaikis narys, norėčiau pasakyti, kad šitas atvejis yra tipiškas islamo pasauliui. Islamas nuo islamizmo vis dar bandomas atskirti. Bet iš tikrųjų tai tas pats kaip, kaip, kaip bandyti skirti kapitalą nuo kapitalistų arba socializmą nuo socialistų. Tai yra tas pats. Aš galiu pasakyti, kad 57 valstybės dabar priklauso islamo pasaulio, o 55 valstybėse dabar yra trypiama žodžio laisvė. Ir e, moteris ir mergaitės yra traktuojamas kaip žemesnės būtybės už vyrus. Tai yra, e, iš esmės, yra musulmoniško pasaulio dalykas. Ir manau, kad mes turėtume kalbėti parlamente apie visų islamo valstybių požiūrį į žmogaus teisės. Ir ponas Valdholteris teisingas, mes neturėtume taikyti dvigubų standartų. Ponas Dibrė. Pone pirmininkė, mėly kolegos. labai žiauriai ir netinkamai elgiamasi su ponu Badavi. Tai nėra pavienis atvejis dėja. Tokia praktika yra taikoma gan plačiai ir tai yra visiškai neprimti, nes tai yra sisteminis dalykas. Ir tai yra ta sistema, kuri yra teisėta, kuri yra puikiai parengta toje šalyje ir vykdoma toje šalyje. E, ja vykdo valstybės institucijos. Mums tai yra šalis partnerė. Tai yra neprimtina tai, kas kas yra daroma su ponu Badavy. Ir tie, ta kirčių bausmė yra visiškai neprimtina. Tai yra ta, tie dalykai, kuriais užsijima islamo valstybė, kai tuo tarpu žmogus tiesiog išsakė savo nuomonę savo tinklapyje. Taigi, mes turime suprasti, kad šioje valstybėje yra užsijima uh, barbarišką e, praktiką ir mes dažnai tokią praktiką smerkėme vienose valstybėse, tačiau toleruojame tai Saudo Arabijoje. Taigi čia negalime tikrai leisti tų dviejopų standartų taikyti. Minut. Ponas Mes, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Būtų naudinga prisiminti, kokia yra mūsų pareiga, kokias pareigas mes prisijėmė prieš savo žmonas, prieš regioną, nepriklausomai nuo to, koks režimas tenai valdo. Aš pats esu Saudo Arabijos draugas, užaugau riad ir daug gražių prisiminimų puoselėjų. Bet mūsų vertybės. E, tikrai tokios, kad mes turime elgtis atitinkamai pagal jas. Mes turime aiškiai pasakyti, nepaisant mūsų simpatijų tai šaliai. Ir labai e, džiugu, kad atliktas toks e, tyrimasis darbas. Saudi Arabijos valdžia patys pasirinko bausmę ir Rafai Badavy tampa tiesiog įbauginimo priemonę. Ir ponas Howardas labai teisingai pastebėjo, jeigu jau mes bendradarbiaujame, yra bendradarbiavimo taisyklės, tai laikykime tų taisyklių, gerbkime savo prisimtus įsipareigojimus. Ir aš manau, kad mes turėtume mažiau kalbėti apie ginklų, prekybą ginklais ir daugiau kalbėti apie pagarbą žmogaus teisėms. Ačiū, ponas Kasaldo Mato vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dešimt metų į kalėjimo ir tūkstantis rimbo kirčių sukėlė ir politinės, ir socialinės diskusijas, jo lab, kad ir jo advokatas yra įkalintas. Taigi, apie kokią baudžiamąją baudžiamosios atsakomybės sistemą mes kalbame, jeigu nu, žmogus baudžiamas tūkstančių rimbo kirčių bausme ir netgi medicina būna bejėgė. Faktiškai tai prilyksta mirties bausmiai. Tai yra barbariška bausmė. Ir aš manau, kad Saudo Arabija turėtų vis tik tai išgirsti tai, ką mes sakome ir, ne, ir nustoti įkalinti žmonės, kurie tiesiog reiškia savo nuomonę, bet to ir bausmės turi būti humaniškesnės. Aš manau, kad parlamentui pats laikas pažadinti savo sąmoną ir savo sąžinę. Mes turime ginti žmogaus teisės, kurios yra absoliuti vertybė ir veikti vadovaudamiesi žmogaus teisėmis, o ne doleriu, nes kiekvienas kirtis, kuris ku, a, yra turi tapti kirčiu mūsų sąžinė ir mes turime panaudoti visas priemonas, kokias tik turime visas, ir visos frakcijos turi veikti darniai. Ačiū, ponas Gansolisikas paprašė užduoti mėlynos kortelės klausimą. Ačiū, labai ačiū. Tiesą pasakius, pona Kastaldo, po to, kas įvyko Paryžiuje, Turiu galvoje teroristų išpolį Charlie Hebdo redakcijoje. Tai Saudijo Arabijos atstovai dalyvavo bendroje demonstracijoje ir labai aiškiai pasisakė prieš terorizmą. Kitas dalykas. Mes žinome, kas vyksta pačioje Saudė Arabijoje. Nes jeigu toks karikatūrų žurnalas būtų leidžiamas, kaip Charlie Hebdo būtų leidžiamas Saudo Arabijoje, tai mes įsivaizduojame, kas nutiktų ir ne tūkstantį rimbo kirčio ir daugiau būtų skiriama. Taigi, netaip seniai prasidėjo naujas judėjimas. Ar nemanote, kad mes Europos parlamente kalbantysis yra nutraukiamas? Gerbiamasis kolega, aš visiškai pritariu jūsų pasipiktinimui. Negalime jokių būdų politinių taip pat pritarti tokiems dalykams, nes jeigu jau kovojame su terorizmu, tai turime aiškiai parodyti, kad tie principai tinka taip pat ir kovai su barbarizmo apraiškomis. Todėl visiškai su jumis sutinku. Ačiū. Toliau ponas Keli vieną minutę. Nebejotina, kad tai yra išskirtinis atvejs. Vienu vertus, mes palaikome gerus santykius su Saudo Arabija, turime ir asociacijos struktūrą. Kita vertus, Saudo Arabijoje yra daug Twitterio naudotojų, bet labai baudžiama už savo nuomonę. Ir mes negalime toleruoti tokios padėties. Mes iš tiesų tai, ką darome, tai užsiimame kažkokiu žaidimu, o turėtume panaudoti visas priemonas, kad spa galėtume prispausti Saudo Arabiją veikti kitaip. Nes tai, kas ten vyksta, yra ne tik nemokšiškumo išraiška, bet ir barbarizmo apraiška. Ačiū toliau, ponė Valenciano. Ačiū, ponė pirmininkė. Saudo Arabija yra šalis partnerė. Raifas Balavi yra tinklaštininkas, jis gavo dešimties metų įkalinimo bausmę, tūkstantį kirčių Tartutinės organizacijos e, susitelkusios reikalauja, kad jis būtų išlaisvintas. Šis parlamentas panašu, kad nesugeba nusiųsti aiškaus signalo, nes EPP frakcija nenorėjo pasirašyti šios rezoliucijos. Tai yra druska ant pono badavi žaizdų. Aš manau, kad jūs apie tai dar pagalvosite ir aš tikiuosi, kad, kad, tikiuosi, kad ministrai, valstybių vadovai, ambasadoriai, diplomatai, verslininkai, kurie vyksta į Saudo Arabiją, kad jie irgi apie tai pamastys daugiau. Uh, sustos pagalvos apie poną Raifą Badavį. Geostrateginiai ekonominiai interesai čia vyrauja. Galbūt jūs rasite laiko ir pakalbėti apie žmogaus teisės, pareikalauti, kad ponas Raifas Badavė būtų išlaisvintas, nes jeigu to nedarysime, tai ES tikrai susimaus. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai, bet laiko turime nedaug. Taigi suteiksiu žodį tik tai dviems kolegoms, kad galėtumėme laiku pradėti balsavimus ir sutaupyti laiko tokiu būdu. Pradėsiu nuo Marko Tarabelos. Jam vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolego. Šios diskusijos apie Saudo Arabiją yra puikiai galimybė iškelti realius klausimus. Ar jūs manote, kad ta šalis, normalu, kad ta šalis beveik niekuomet nepatenka į rezoliuciją skubos tvarga, kai tikrai turėtų būti tai daroma? Uh, tinklašnikas Raifas Badabė, kuris yra pasmerktas dešimties metų įkalinimo bausme ir tūkstantis skirčių jam buvo skirta. Iš tiesų yra žurnalistas, tai, nu, buvo nubaustas už žurnalisto darbą ir aš, aš, aš atsimenu, kad e, TVF e, vadovė Kristina Legard verkė ir sakė, kad, kai mirė karalis ir sakė, kad tai yra žmogus, kuris daug padarė moterų labui. Aš nemanau, kad tai vertino daug moterų, kurios sėdi kalėjime, arba dvi moterys, kurios buvo nubaustos už tai, kad vairavo automobilį, taip, automobilį. Taigi mes turime pasmerkti tokius faktus. Ir nėra priimtina, kai sakoma žesui šarly, kai yra kalbama su žiniasklaida ir galiausiai tampama žes, kalbama žesui e, euh, naftos doleriai. Pone Lanček, ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos narė, aš labai džiaugiuosi, kad mes e, e, suradome šešių frakcijų daugumą, kuri reikalauja, kad besąlygiškai ir greitai būtų e, paleistas ponas Vadavis iš įkalinimo įstaigos. Nes iš esmės šitas nuplakimas tai yra viduramžiai ir šita dešimt metų vien tik tai už savo žodžio laisvės reiškimą, tai yra barbariška bausmė. Ir aš nesuprantu, kodėl Europos liaudės partija e, atsižvelgama į šį didžiulį konsensusą nenori išreikšti solidarumo su, su Raifu Badavė. Ar čia iš tikrųjų ekonominiai santykiai ir nafta yra daug svarbesni už tuos barbariškus žmogaus teisės pažeidimus? Tai kągi daryti dabar? Aš matau, kad čia trūksta solidarumo. Ir man labai džiugu, kad Mes be Europos liaudės partijos vis tiek pasiekėme didžiąją daugumą. Būtent pasmerkėme šitą nuplakimą ir reikalaujame greitai paleisti pana Badarį iš įkalinimo įstaigos. Mes e, taip pat reikalaujame, kad e, Abdullah centras e, Vienoje taip pat pasmerktų šį įkalinimą. Na, dabar suteiksiu žodį panai komisijos nariui Stilenijas. Ačiū, panė pirmininkė. Mėly kolegos, aš norėčiau padėkoti Jums už tą dėmesį, kurį Europos parlamentas išreiškė remdamas žmogaus teisės visame pasaulyje. Saudo Arabija yra svarbi ES partnerė ir labai takinga E, ekonominė, kultūrinė ir religinė gale islamo pasaulyje ir artimuose rytuose. Kaip ir daugelis Europoje, mums e, taip pat e, kilo didžiulis susirūpinimas dėl tos bausmės, kuri buvo skirta Rai Badavi ir dėl tos bausmės, kur kuri buvo rugsėjo mėnesį skirta Raifu Badavi, tai būtent viešas nuplakimas. Mes e, atidžiai sekame ateitį ir visus e, visas aplinkybės susijusias su šiuo žmogumi. Taip pat sekame, žinoma, ir e, Saudarabijos karalystėje susiklošę situaciją dėl žmogaus teisų. Ir mes taip pat keliame abejonės dėl E, pono e, badavio e, bausmės adekvatumo ir iškeliame savo būkštavimus, žinoma, ir tarpusiai bendradarbiaujame, bendradarbiaujame su Saudo Arabija. Euro, Europos Sąjungos vyriausiai galiotinės saugumo ir užsienio politikai atstovas būtent priminė Saudo Arabijai mūsų principinę poziciją šioje byloje. Tai yra viena iš iniciatyvų, kurią mes dabar e, taikome ES lygio. Europos e, išos veiksmų tarnyba nuolat stebi šią bylą, įskaitant ES e, delegacijos atstovų veiksmus Riadė. Taip pat mes buvome organizavę kelias oficialias arba neoficialias iniciatyvas, susitikimus Saudo Arabijoje tiek vietos lygių, tiek, tiek aukščiausių lygių. Sausio 9 dieną būtent buvo 50 smūgių suduota lasda ponui įkalintajam ir e, toliau buvo sustabdyta bausmė mes e, stengiamės, kad ta bausmė būtų visiškai panaikinta dėl būtent sveikatos būklės įkalintojo. Mes e, reikalaujame, kad bausmė būtų visiškai panaikinta ir peržiūrėtas teismo sprendimas. Ir e, taip pat mes raginame leisti teikti ir apeliaciją šioje byloje. Mes e, apie tai nuot kalbamės su Saudo Arabijos partneriais e, ir e, tikimės, kad tam tikrų pakeitimų teigiama linkime bus dėl, dėl artėjančios teismų sistemos ir apskritai teisėkoros sistemos reformos Saudo Arabija ir žodžio laisvė sudarys ateityje vieną iš esminių elementų mūsų dialogę su Saudo Arabija. Ir taigi aš norėčiau jūs užtikrinti, kad mes Ir toliau atidžiai seksime, ponia Badavį, bylą ir ES balsas bus skleidžiamas per visus įmanomus kanalus. Ačiū, ponia komisijos nary.